Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à nossa. Labą dieną. Norėčiau pasveikinti. Norėčiau pasveikinti visus susirinkusius šiame posėdėje ir siūlau pradėti darbą. Pirmasis darbo atvarkės punktas yra darbo atvarkės tvirtinimas. Norėčiau pasiūlyti du pakeitimus darbo atvarkėje. Pirmasis yra susijęs su ponios Nedelčiavos pranešimu, tai yra 13 mūsų darbo atvarkės punktas. Ir norėčiau paprašyti, kad rytoj būtų balsuojama dėl šio pranešimo, dėl pačio pirmojo. Pone Nedelčiava to prašė dėl to, kad jai reiks išeiti į kitą posėdį. Toliau ponios Vensin pranešimas, kadangi ponios Vensin šią savaitę nėra, ji paprašė, kad dėl jos pranešimo kad dėl jos pranešimo būtų balsuojama kitame posėdėje. Tai reiškia, ponios Vensen pranešimas yra išbraukiamas iš mūsų, mūsų darbo tvarkės, Tai yra penkioliktasis darbo tvarkės punktas, taigi šį klausimą svarstysime kitame posėdyje. Jeigu daugiau nėra kažkokių pageidavimų, e, galime tvirtinti darbo tvarkę su šiais pakeitimais, kuriuos ką tik pristačiau. Toliau antras punktas - pirmininko pranešimai kaip tik nėra jokių pranešimų, todėl einame prie trečiojo punkto. Reikia patvirtinti lapkričio 8 ir lapkričio 29 bei 30 e, posėdžių protokolus. Protokolai jums visiems buvo išdalinti ir jeigu nėra kažkokių pastabų ar pageidavimų, jeigu jie nebus pateikti iki šio posėdžio pabaigos, tai tuomet protokolai yra tvirtinami. Na ir ketvirtas mūsų darbo atvarkės punktas, tai yra pats svarbiausias mūsų šiandieninės darbo atvarkės punktas, tai yra keitimasis nuomonėmis su tarybai pirmininkaujančios Vengrijos atstovu. Ir čia mes kalbėsime apie Vengrijos pirmininkavimo programą ir kaip joje atsispindi e, moterų lygybės klausimai. Ši, šiandien mūsų posėdėje lankosi Vengrijos nacionalinių išteklių ministras Miklošas Reteli. Taigi sveikinu poną Reteli ir norėčiau suteikti jums žodį ir paprašyti jūsų pristatyti Vengrijos planus moterų lyčių lygybės ir moterų teisų sritise. Prašau. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, ponius ir ponai. Aš jaučiuosi labai pagerbtas, kad galėjau ateiti čia ir pristatyti jums Vengrijos pirmininkavimo darbo tvarkę ir mūsų prioritetus. Aš kalbėsiu apie tai, kaip mes įgyvendinsime darbo tvarkėje numatytas iniciatyvas. Rengėmės pirmininkavimui turėdami labai daug lūkesčių, kadangi mes į ES įstojame tik prieš šešerius metus. Ir mes atšventėme įstojimą į ES prieš šešerius metus. Per pasaruosius šešerius metus ne tik Vengrijoje, bet ir ES vyko labai daug pasikeitimų. Lisabono sutartis išplėtė ES e, ir ES parlamento įgaliojimus ir suteikė naujus pagrindus santykiams tarp tarybos ir parlamento. Aš tikiuosi, kad mes galėsime kartu konstruktyviai padirbėti per artėjantį pusmetį. Ir aš tikiuosi, kad mes sugebėsime rasti sprendimų visiems klausimams, kuriems reikia bendro sprendimo. Pastarėjai metai atnešė labai daug ženklių pokyčių ES e, moteriams ir pirmiausia norėčiau paminėti palankų pokytį. Moterų užimtumo lygis labai smarkiai padidėjo vos tik per dešimt metų nuo 1998 iki 2008 metų. Augimas siekė daugiau negu 7 procentus. Aš manau, kad apie tai reikėtų pagalvoti. Tačiau vis tik e, turime suprasti, kad iki šiol išlieka labai didelis vyrų ir moterų užimtumo lygio skirtumas. 2008 metais jis siekė beveik 14 procentų. Lygiai taip pat vyrų ir moterų atlyginimų skirtumai sumažėjo. Tas pasakytina ir apie statusą visuomenėje arba skurdo riziką. Tačiau čia e, problemos sumažėjo kukliau negu tikėtasi. Be to visoje ES pastebimi dideli skirtumai tarp šalių. Be bejonės galime pasakyti, kad finansų ir ekonomikos krizė turėjo poveikio e, skirtingo lytims iš E, statistikos matome, kad moteris netekusios darbo susidūrė su daugiau sunkumų sugrįždamos į darbo rinką, o po ilgesnio e, nedarbo lygio dažnai joms teko imtis e, prašiau apmokamų arba žemesnės kvalifikacijos darbų. Aš esu įsitikinęs, kad ūkio atsigavimo laikotarpis kuria naujas aplinkybės viso Europos Sąjungoje. Mes turime uh, ilgam laikui parengti dirbą funkcionuojančiai ekonomikai ateityje. Todėl mes manome, kad vyrų ir moterų lygybė yra iš ankstinė prielaida ekonomikos augimui, užimtumo lygio didinimui ir socialinės anglaudos gerinimui. Todėl mes manome, kad akivaizdžiai mes negalime net kalbėti apie Europą 2020 strategiją, nepabrėždami, e, kaip svarbu užtikrinti lyčių lygybės metmenį. Europa 2020 vienas iš pagrindinių elementų yra tvarus, e, išmanus ir visą apimantis augimas. Mes negalėsime jokių tikslų pasiekti, jeigu nesuteiksime visiems ES piliečiams, nepriklausomai nuo to, ar yra vyrai ir moteris, galimybę dalyvauti įvairiuose procesuose ir naudotis pasiektais rezultatais. Lyčių lygybė yra susijusi su skirtingais aspektais. Mes visus juos tengiamės įtraukti į e, tas pagrindinės iniciatyvas nes e, tokiu būdu mums yra lengviau pasiekti tikslų. Kokius aspektus aš turiu galvoje? Pirmiausia, darbo ir privataus, profesinio ir privataus gyvenimo suderinimas, moterų darbo sąlygų pagerinimas ir jų vaidmens priimant sprendimus sustiprinimas. Kodėl aš miniu pirmiausia Europos strategiją 2020? Todėl, kad ja, ji bus pradėta įgyvendinti mūsų pirmininkavimo metu. Ir Europoje, e, ir Europos institucijų lygių, ir valstybėse narėse. Akivaizdu, kad visos susijusios iniciatyvos e, su tuo e, yra įtrauktos į mūsų prioritetus. EPSCO tarybos rėmose mes e, norime sutelkti dėmesį į dvi svarbiausias temas darbo vietų kūrimas ir Romų įtraukties gerinimas. Jeigu matysime bendrą politinę valią ir pastangų nuseklumą, tai galėsime, kurdami darbo vietas, sumažinti lyčių neligybę darbo rinkoje. Lygiai taip pat Romų įtrauktis gali gerinti e, nepalankiose sąlygose gyvenančių gyventojų grupių e, ekonominės sąlygas ir suteikti daugiau galių moteriams romėms visuomenėje. Norėčiau išskirti dar du pokyčius, du iššūkius mūsų visuomeniai Demografiniai pokyčiai, e, gyventojų senėjimas yra vienas iš rimčiausių iššūkių. Mes jį bandome atremti siekdami pusiausviros e, tarp šeimos politikos, privataus gyvenimo ir darbo. Tikrai tikime, kad yra įmanoma suderinti profesinį ir privatų gyvenimą. Ir tai ypač svarbu stengiantis užtikrinti vyrų ir moterų lygybę. Turime pripažinti, kad e, rūpinimasis šeima ir darbas tuo pačiu metu yra daugiausia moterų gyvenimo elementas. Ir būtent dėl to E, moteris yra labiau diskriminuojamos darbo rinkoje negu vyrai. Aš manau, kad mūsų pirmininkaujanti valstybė, pradėjusi diskusiją apie demografinius pokyčius ir šeimos politiką, e, galėsime kitaip nušviesti e, lyčių lygybės skirtumus. Žinome, kad Europoje 2020 e, strategijoje yra nustatyti labai toli siekiantys tikslai, bet jų mes nepasieksime, jeigu nesugebėsime deramai sureaguoti į iššūkius iškylančius dėl mažėjančios darbo jėgos ir gyventojų senėjimo Europoje. Kad e, išvengtume nesusipratimų, norėčiau pasakyti, kad mums be Europa 2020 strategijos yra svarbios ir visos kitos lyčių lygybės e, dimensijos, nes e, tai yra susijęs su pagrindinėmis žmogaus teisėmis ir apie tai reikia kalbėti nuolat. Kitaip negalėsime kalbėti apie šio laikišką besikeičiančią Europą. Tačiau turime suprasti ir tai, kad per vieną pirmininkavimo pusmetį yra neįmanoma išspręsti skirtingų uh, temų e, išsamei. Vengriškai, e, da, Vengrijoje dažnai naudoma patarlė. Jeigu bandysi apžioti per daug, tai nieko nebeapžiosi. Ir mes kaip pirmininkaujanti valstybė e, norim nepapulti tuos pastus. Todėl mes nusprendėme išsiskirti tris prioritetus susijusius su lyčių lygybė ir moterų teisėmis. Tūkstančius problemų galėtume išskirti ir bandyti jas išspręsti, bet mes išskiriame tik tris. Pirmiausia, norėtume pergalvoti ir peržiūrėti vyrų ir moterų lygybės klausimą pagal Europą 2020 strategiją. Antra, norime akcentuoti būtinybę kovoti su smurtu prieš moteris. O trečia, norime bendrai propaguoti lyčių lygybę. Žinoma, šie prioritetai yra išdėstyti nesvarbos tvarka, bet e, bendrai noriu įvardinti visas mums rūpimas temas šiuo metu. Bet kaip žinote, problemų yra labai daug ir jos yra jautrios. Mes jų nesugebėjome įtraukti savo darbo atvarkę. Uh, tačiau tikimės, kad sugebėjome išspręsti aktualiausias, e, sugebėjome išsiskirti aktualiausias problemas. Norėtume sukurti Europos lyčių lygybės paktą. Tiksliau, norėtume jį ištobulinti. Tas paktas buvo priimtas dar 2006 metais ir mes savo darbę jau vadovavomės. Kodėl tą paktą reikia toliau gerinti ir plėsti? Priežasčių yra keletas ir aš norėčiau jas įvardinti. Visų pirma, tas paktas turi būti peržiūrėtas, nes, e, kaip matėme, jį prieimus labai ženkliai pasikeitė Europos ekonomika ir visuomenė. Apie tai turime pagalvoti ir į tai turime sureaguoti. Antra, manome, jog reikia peržiūrint paktą įvertinti pasiekimus, apčiuopiamus rezultatus, kurių pavyko pasiekti pagal tą paktą visoje ES užtikrinant lyčių lygybę. O trečias dalykas - dabar Europoje 2020 strategijoje yra numatyta nauja ekonominė ir socialinė politika kiekvienai e, horizontaliai politikos sričiai. Ir galiausiai Europos komisija priėmė lyčių lygybės strategiją laikotarpį nuo 2010 iki 2015 metų. Taryba šį komisijos dokumentą pasveikino, e, priimdama EPSCO tarybos išvadas ir jau tose išvadose taryba įsipareigojo peržiūrėti lyčių lygybės paktą. Kokių naujų elementų rekomenduoja Vengrija pirmininkaujantį tarybai, keisdama, keičiant e, lyčių lygybės paktą? Pirmiausia, mes norime nustatyti terminus. Tokiu būdu būtų lengviau kontroliuoti ir stebėti padėtį. Ir taip galėtume prisidėti prie Europos 2020 veiksmingesnio įgyvendinimo. Tai yra, mes norėtume E, nusistatyti politinius įsipareigojimus ir prioritetus tam pačiam laikotarpiui. Visi žinome, kad bus prioritetų ir veiksmų reikalaujančių ilgiau negu dešimties metų įgyvendinimo, tačiau vis tik būtų naudinga, jeigu mes visi galėtume naudotis tais pačiais principais jeigu mes vadovautumėmės tais pačiais terminais ir prioritetais, kokie buvo numatyti pakte. Dabar 2011 metais šį paktą galime versinti iš skirtingų perspektyvų. Nes, kaip aš jau sakiau, nepaisant daugelio įdėtų pastangų, dar išlieka labai dideli skirtumai tarp atlyginimų, darbo rinka dar tebi yra segreguota. Ir kažи, ar galime rasti nors vieną valstybę narę, kuri yra visapusiškai gyvendusi Barcelonos tikslus. Ir aš įvardinau tik tai keletą tikslų e, numatytų lyčių lygybės pakte. Aš manau, kad e, šiame pakte yra daug e, nuostatų, kurias norėtume išlaikyti ir naujajame e, variante. Tačiau tuo pat metu manome, kad yra labai svarbu pakoreguoti pirminį tekstą, įtraukianti jį nuostatų dėl to, kad būtina kovoti su smurtu prieš moteris. Ankstesnė pakte apie tai nebuvo kalbama, nors ir šis reiškinys e, susilaukė dėmesio ir Ispanijos, ir Belgijos pirmininkavimo metu. Ir praktiškai smurtas prieš moteris yra vienas iš rimčiausių žmogaus teisų pažeidimų. Pažvelkime į skaičius ir suprasme, kad reikia imtis veiksmų. Dvi moteris iš dešimties ES yra patyrusios smurtą, yra tapusios smurto aukomis. Viena iš dešimties yra patyrusi lytinį smurtą. Šiame pakte negalėsime išspręsti problemos visų uh, aspektų, tačiau galime nustatyti bendrus strateginius tikslus. Tam mes norėtume paraginti ES valstybės narės sukurti strategijas, kurios pasitarnautų kaip pagrindas priimant politinius sprendimus e, susijusius su kova prieš bet, kokią smurt, bet kokių rūšių smurtą. Tuo pat metu aš norėčiau pabrėžti, koks svarbus yra vyrų vaidmuo kovojant su smurtu prieš moteris. Labai džiaugiuosi matydamas, kad Europos parlamentas nuolat aptarinėja šį klausimą ir be to Europos taryboje yra pasiektas, e, yra rengiamas kaip tik dabar susitarimas naujas šią temą. Tai yra labai svarbus žingsnis į priekį. Manau, kad reikėtų keistis patirtimi surinkta atskiruose ES institucijose ir kitur, nes toks informacijos kaupimas ir dalymasis patirtimi leistų mums mm, rasti naujų darbo būdų. Žinoma, visus veiksmus būtina paver, visus žodžius būtina paversti veiksmais Reikia užtikrinti gerą stebėseną. Todėl atnaujintame pakte daugiau dėmesio bus skiriama įgyvendinimui ir įgyvendinimo stebėsenai visais, visomis prasmėmis. Manau, kad tokiu būdu mes priversime visas valstybės narės labiau akcentuoti lyčių lygybės klausimą. Pavyzdžiui, įgyvendinant Europą 2020 strategiją arba rengiant nacionalinės reformų programas. Dar aš norėčiau pakalbėti apie du labai jautrius e, teisėkuros aktus. Jie bus labai svarbus jums. Pirmiausia, horizontalioji kovos su diskriminavimu direktyva ir antras svarbus dokumentas yra direktyva dėl motinystės atostogų. Žinome, kad šiuose direktyvose sprendžiami labai rimti jautrus klausimai, nors tie dokumentai vadovauja ir įtvirtina pagrindinės Europos vertybės, tokias kaip nediskriminavimas ir panašiai. Mes vis tik dar susidurėme su daug sunkumų, bandydami priimti e, išsames ES direktyves. Skirtingos valstybės narės e, laikosi skirtingų nuomonių dėl įgyvendinimo. Ir iš esmės taip yra todėl, kad dabar valstybėse narise labai skiriasi praktika. Žinoma, mes tuos skirtumus turime gerbti kadangi esame susivienę įvairovėje. Tai yra viena iš mūsų pagrindinių vertybių. Mes įvairovę gerbėme. Žinoma, aš nenorėčiau e, kartoti, kokia svarbi yra kovos su diskriminacija direktyva, ypač to nereikėtų kartoti prieš jūs. Tokios direktyvos prieimimas leistų panaikinti trūkumus dabartiniuose ES teisės aktuose, nes e, dabar, kai kalbam apie diskriminaciją, yra imamasi kitokių kovos su diskriminacija veiksmų negu uh, anksčiau būdavo ir tai priklauso nuo diskriminavimo priežasčių. Kai kurios valstybės narės suteikia e, vienodą apsaugą e, visiems diskriminuojams asmenims, nepriklausomai nuo to, kokiu pagrindu jie yra diskriminuojami. Tačiau mes manome, kad ir dabar dar labai svarbu užtikrinti bendrą minimalų apsaugos lygį visoje Europos Sąjungoje. Kaip Europos parlamento nariai jūs sutikote propaguoti bendras vertybės ir bendrus tikslus ir nusprendėte imtis bendrų koordinuotų veiksmų tam tikrose srityse. Dėl kovos su diskriminavimu turime suprasti, kad pažangos nepasieksime, jeigu nebus horizontaliosios direktyvos apimančios daugiau negu tik darbo rinką. Mes ir toliau tęsime dėrybas dėl direktyvos kovai su diskriminacija tačiau aš negaliu nieko pažadėti dėl šių dėrybų pabaigos. Visi žinome, kad yra labai svarbu pasiekti susitarimą, ypač žinant, kokia padėtis susidarė dabar ir kokios e, biudžeto drausmės priemonės yra taikomas. Negalim pažadėti, kad vienodai svarbos skirsime visom diskriminacijos rūšims. Kaip pradžioje sakiau, mes nenorime apžioti per daug, nes tokiu būdu um, nepadarysim pakankamai. Vengrija pirmininkaudama stengsis dirbti su nedaug klausimų, bet pasiekti didelių rezultatų. Norėtume sutelkti dėmesį į neįgalių žmonių apsaugą. Tai būtų pirmininkavusiosios Belgijos darbo tesinys. Tačiau e, ne tik dėl to mes pasirinkome neįgaliųjų žmonių temą kaip mūsų prioritetą. Tai yra bendras prioritetas e, pirmininkavimo metu Vengrijai ir tai sutampa su dėrybų dėl Europos neįgalumo strategijos dvasia. Ta strategija buvo priimta netaip seniai, taigi mes siekime sinergijų ir nusprendėme, kad tai užtikrintų apsaugą nuo diskriminacijos žmonėms, kurie e, turi negalių. Tai būtų numatyta direktyvoje. Tačiau tą patį klausimą sprendžiame ir kituose renginiuose. Stengiamės, norėtume suorganizuoti aukšto lygio konferenciją apie tai. Joje daugiausia bus kalbama apie teisinės bazės sukūrimą Europoje ir tarptautiniu mastu. Manome, kad atitinkama Junktinių tautų konvencija galėtų būti ratifikuota kuo greičiau tada po to ją ratifikuotų Europos Sąjunga. Ir būtų labai džiugu, kad toje konferencijoje dalyvautų jūsų komiteto atstovai. Dėl direktyvos projekto apie motinystės atostogas. Tai labai jautri tema, sunki tema. Mes žinome, kokie yra principai ir kaip kokia sunki yra realybė. Turime vienas kitam prieštaraujančių politikos tikslų bei prioritetų. Tad labai sunku rasti visiems priimtiną kompromisą. Mes turime apsaugoti besilaukiančias moteris, jų sveikatą, maitinančias moteris, e, vaisių, vaiką, tačiau, taip sakant, neturėtume suteikti jiems per didelės apsaugos. Tačiau klausimas, o kurgi yra ta skiriamoji linija, ją labai sunku nustatyti. Mes turime atsižvelgti į darbdavių interesus, darbo rinkos trumpalaikius interesus, tačiau aišku, tai nereiškia, kad mes neturime atsižvelgti į tų žmonių interesus, kurie nori turėti šeimą ir turime taip pat nepamiršti ir ilgalaikės ilgalaikių demokratinių tendencijų. Vengrijos pirmininkaujančioji valstybė nevengia šių e, tikslų, mes tęsime savo politiką. Mes esame įsitikinę, kad ES lygmenių turi būti nustatyti minimalūs reikalavimai, aišku, atsižvelgiant į skirtingas sistemas e, ir jų ypatumus skirtingose valstybėse narėse. Svarbus elementas yra motinystės atostogos norime išspręsti šį klausimą, nors žinome, kad jis labai sudėtingas. Mes žinome, kad tarp valstybių narių labai skiriasi šiuo atostogų e, trukmė bei gaunamas, e, gaunama pašalpa už tai. Ir direktyvoje mes turime atsižvelgti į visus elementus. Mes norėtume sureaguoti į jūsų pakeitimus bei pasiūlymus ir tarybos darbo grupė juos detaliai aptars. Netgi tuos pakeitimus, kurie siekia daugiau nei kad numatyta komisijos pasiūlymuose. Valstybių narių grupė iš karto neigiamai reagavo į šios pasiūlymus ir pateikė tai raštu, tačiau visgi mes norėtume profesionalios diskusijos taryboje darbo grupėje, kad galėtume išanalizuoti, kiek ga, turime manevro laisvės ir kokį kompromisą galėtume pasiekti. Mes taip pat norėtume peržiūrėti komisijos pirminį pasiūlymą tarybos darbo grupėje. Taryboje daug valstybių narių mums pranešė, kad šiuo dokumentu galėtų remtis kaip atskaitos tašku šiame darbe. Vengrija yra ambicinga, tačiau nenori iškelti nerealių, nerealistiškų tikslų. Tad kalbant apie motinystės atostogų direktyvą, mes nemanome, kad per kelis mėnesius, kai mes pirmininkausime, mes sugebėsime rasti sutarimą per bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Visgi esu tikras, kad ES šios direktyvos reikia ir anksčiau ar vėliau mes taryboje susitarsime, taip pat susitars taryba ir parlamentas. Pirmininkaujančiai Vengrija darys, ką tik gali, norėdama užtikrinti, kad diskusija taryboje būtų atvira ir konstruktyvi. Galiausiai norėčiau pabrėžti, kad man labai malonu su jumis susitikti. Aš tikiuosi, kad Budapešte e, jūs dalyvausite kovo 16-ąją. Ir mielai dabar atsakysiu į jūsų klausimus. Ačiū uždėmesi. Muito obrigada, Sr. Eh, ministro Ritei, pela sua. Dėkoju, ponė ministrė. Jūs iš tiesų labai išsamei pristatėte savo programą. Taip pat nurodėte ir keletą spragų, ypač kalbant apie smurtą prieš moteris, taip pat nevienodo atlyginimo problemą, taip pat užimtumo problemas, kad moterų užimtumas turėtų būti didinamas. Viso to nebuvo e, dokumente pateikta, pateikiama raštu, bet visa laimė jūs apie tai pakalbėjote, kalbėdamas čia su mumis žodžiu. Yra labai daug norinčių pasisakyti. Jeigu nieko prieš, tai suskirstysime tuos klausimus į atitinkamus raundus. Dabar bus pirmas raundas, kur pasisakys atskirų frakcijų atstovai. Ministras atsakys, o paskui bus antras raundas ir jo metu vėl bus galima užduoti klausimus. Jeigu niekas neprieštarauja, tai tuomet pirmoji ponia Bauer iš EPP. Köszönöm szépen, miniszter úr, a beszámolóját. Azt... Labai ačiū, ponia pirmininkė. Dėkuoju, gerbiamas ministrė, už jūsų įvadinį žodį. Jūs palėtėte nemažai temų, labai džiugu. Norėčiau paminėti porą aspektų, kurie tarpusavyje susiję. Ir tai yra mano klausimas. Visų pirma, dėl ES 2020 strategijos. Joje yra keli prieštaravimai. Mes norime padidinti gimstamumą bei užimtumą, tačiau tuo pat metu E, mes tai norime padaryti tuo pat metu. Ir čia manau, kad jūsų prioritetai yra visiškai teisingi. Jūs norite suderinti šeimos ir profesinį gyvenimą. Tai turi ir naują elementą, kurį jūs paminėjote. Tai yra 2006 metų lyčių pakto peržiūrėjimą. Pirmiausia, paklausiu, ar įsivaizduojate, kaip būtų įmanoma, kaip konkrečiai būtų įmanoma suderinti profesinį ir šeimos gyvenimą, nepažydžiant nei vieno iš tų aspektų. Kitas klausimas yra susijęs su pačiu lyčių paktu. Jei aš teisingai prisimenu, jis uh, buvo pristatytas per triologą. Tad e, tame dalyvavo ir socialiniai partneriai. Norėčiau paklausti, ar su tais pačiais socialiniais partneriais pradėsite konsultacinį procesą, kad tam, kad būtų peržiūrėtas pats tekstas. E, manau, kad tai labai gerai e, numatyta susijęti jį su 2020 metų strategija, nes, e, kaip visi labai gerai žinome, šioje strategijoje iš viso nėra paminėti tokie svarbus klausimai kaip lyčių lygybė. Nors, turint omenyje užimtumą ir demokratinius iššūkius, būtent šį esminį klausimą ir reikia spręsti. Tad man labai patinka jūsų požiūris ir tai, kad jūs norite susijęti šios abu elementus, tačiau klausimas yra, o kaip tai padarysite? Dėkoju, ponia Bauer, ponia Thompson. Labai dėkoju už išsamų pristatymą. Kaip pirmininkė minėjo, jūs paminėjote labai daug aspektų susijusių su lyčių lygybė, kurie eina plačiau nei kad numatyta jūsų programoje. Tai paliečia kitą labai svarbų klausimą nei lyčių lygybė. Norėčiau padėkoti Jums už tai, ką Jūs sakėte apie e, smurtą. Man atrodo, ta iniciatyva, kurios ėmėsi Ispanija ir kurią tęsė Belgija, atrodo, bus tęsiama ir e, Jūsų. Smurtas prieš moteris yra labai didelė ir rimta problema Europoje. Tai susiję ir su moterų žmogaus teisėmis. Norėčiau sužinoti, ar ketinate paremti Europos parlamento darbą, kurį dabar atliekame, dirbdami su Europos pamatinę direktyvą apie smurtą prieš moteris. Pradėdami kalbėti, pradėdamas kalbėti, jūs sakėte, kad labai svarbu paremti ir stiprinti moteris sprendimų prieimimo procese. Sprendimų prieimimas yra 2010-2015 metų Europos komisijos strategijos dalis. Ir daugelis vyriausybių Europoje, daugelis valstybių narių tai yra įtraukę į savo strategijas. Tai buvo ir Ispanijos strategijoje, kurie turėjo prie, e, prieėmę sprendimą, kad 50 procentų moterų e, vyriausybėje būtų, taip pat Sarkozy E, turėjo panašų tikslą, taip pat Danijos liberalų vyriausybė turėjo panašų tikslą. Tad mums Europoje e, visgi e, keista, kad jūsų vyriausybė yra tik vyrai. Ir mums tai šiek tiek keista, gal galite tai paaiškinti. Tai ne visiškai atitinka tai, ką jūs sakėte. Norėčiau sužinoti, ar jūsų pirmininkaujančioje valstybėje imsis iniciatyvos, kad e, sprendimų prieimimo procese dalyvautų daugiau moterų. Ačiū. Dėkuoju poniai Thompson, ponė Bilbao, liberalų vardu. Dėkuoju. Visų pirma, dėkoju už jūsų įžanginę kalbą ir paaiškinimus susijusios su atskiromis temomis. Kalbant apie teorinę dalį, tai yra tai, ką jūs čia mums pristatėte, galiu jums pasakyti, kad man atrodo, kad mūsų komitetas tikrai viskam pritarė. Tačiau kita vertus, mes jau pavargome nuolat girdėti kažkokias teorijas. Būtų įdomiau susidurti su kažkokiais konkrečiais darbais. Pavyzdžiui, būtų gerai išgirsti kažkokių konkrečių aspektų, ties kuriais dirbs Vengrijos vyriausybė. Jūs paminėjote dvi konkrečias temas - motinystės atostogas ir jūs taip pat sakėte, kad visa tai susiję su įvairiomis problemomis, bet manau, kad mes turime galėti pasakyti kažką konkretaus arba išgirsti kažką konkretaus apie tai, ką ketina daryti Vengrija pirmininkavimo metu, kad paskatintų. Taigi, kokių konkrečių iniciatyvų jūs imsitės, ką konkrečiai jūs darysite, kad jums pirmininkaujant būtų priimti tam tikri teisės aktai? Jūs aišku sakėte, kad nega, negalite prižadėti kažko, ko negalėsite paskui iš, išpildyti, e, nes jūsų pirmininkavimo laikotarpis yra labai ribotas, tik tai šeši mėnesiai. Tačiau kalbant apie neįgaliųjų asmenų iniciatyvą, aš čia galėčiau jūs tik tai palaikyti, nes ypač kalbant apie e, moteris, kurios yra neįgalios, reikia pabrėžti, kad jos yra tarsi dvigubai diskriminuojamos. O kalbant apie motinystės ir tėvystės atostogas, norėčiau paklausti, kokios yra problemos susijusios su atskiromis valstybėmis narėmis. Ar nebūtų galima pasiremti parlamento parengtų dokumentų? Taip pat kalbėdamas apie motinystės ir tėvystės atostogas, jūs sakėte, kad skir, valstybėse narėse yra skirtingos nuostatos dėl motinystės ir tėvystės atostogų. Bet juk čia, tame ir slypi prieštaravimas, nes esminis dalykas yra, kalbant apie tėvystės ir motinystės atostogas, nediskriminuoti e, visoje Europoje. Tai yra viena iš pagrindinių žmogaus teisų, tai yra teisė, pabrėžiu teisę, dėl to, E, mes turime kovoti su diskriminacija. Ir manau, kad yra tokių sričių, kuriuose negalime daryti kažkokio tai skirtumo tarp lyčių ar panašiai. Ir viena iš tokių sričių būtent ir yra e, žmogaus teisų sritis. Manau, kad jūs turite imtis konkrečių iniciatyvų, kad pasiektume konkrečios lyčių lygybės. Dėkoju toliau, ponė Kornelis, žaliųjų vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie abi jūsų minėtas direktyvas. Jūs išsakėte tam tikrų ne, nerima keliančių dalykų, mano nuomonė, dėl e, motinystės atostogų. E, kai taryboje vyko diskusija, mane ji nuvylė, ypač dėl to, kad kelios valstybės narės sakė, kad Europos komisijos pasiūlymas buvo geresnis pagrindas dėryboms. Manau, kad parlamentui tai yra tikras įžeidimas, kad taryba nesilaiko savo ambicingo proceso. Tai yra e, jie kūrė Europos teisės aktus. Europos komisija pateikė pasiūlymą, mes e, kaip e, žmonių atstovai jį pataisėme ir e, taryba turi reaguoti į pataisytą į mūsų pasiūlymo, ne komisijos pasiūlymą. Aš uh, suprantu, kad taryboje diskusijos bus labai sunkios, nes tarp skirtingų valstybių narių nuomonės labai skiriasi. Tačiau aš tikiuosi, kad bent e, Vengrija, kaip ir mininkaujačioji, padarys viską, ką gali, uh, kad valstybės narės susitartų, turėtų bendrą nuomonę ir gerbtų Europos parlamento nuomonę. Galbūt kažkur pasąmonėje kai kurios valstybės narės gali uh, turėti omenyje visgi komisijos pasiūlymą, tačiau manau, kad tai viešai pasakyti vien pats to, tas paminėjimas yra išeidimas mums. E, dėl antidiskriminavimo teisės akto. Kai kurios valstybės narės nori kalbėti tik apie neįgalumą. Ir atrodo, jūs norite tam pritarti. Manau, kad labai svarbu, jog direktyva liktų integruota. Manau, kad jau ir taip susidariusi problema, kad etniškumas yra daug daugiau ginamas nei e, visa kita. Ir tai, manau, yra spraga kovoje su diskriminavimu. Manau, kad e, viskas turi būti tarpusavį integruota ir tikiuosi, kad jūs pasistumėsite į priekį ir e, prisiminkite, kad e, Vokietijos vyriausybė ne visada bus valdžioje. Na ir dar vienas klausimas dėl Vengrijos. Aš girdėjau apie Vengrijos akušerę, kuri buvo uh, suimta dėl to, kad padėjo priemė gimdymą namuose. Niderlanduose 50 procentų moterų namuose gimdo. Aš prieš tris metus tai padariau ir man tai buvo labai malonu. Ir uh, mane tikrai šokiravo, kad jūs turite tokį teisės aktą, kuris neleidžia gimdyti namuose. Ir aš manau, kad moteris. Uh, turėtų turėti pasirinkimo laisvę, kai jos nori gimdyti namuose. Dėkoju, ponė Kornelisen. Toliau guoja e frakcijos vardu ponė Figeredo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone ministrė, norėčiau prisijungti prie tų klausimų, kurie buvo užduoti Aš tikrai galiu pritarti visų kolegių užduotiems klausimams, todėl nesikartosiu. Norėčiau užduoti tik dar du papildomus klausimus. Dėl direktyvos pasiūlymo dėl tėvystės ir motinystės atostogų e, parlamento pasiūlymai buvo pateikti dėl to teisės akto, todėl norėčiau uh, paklausti, ką jūs ketinate daryti, ar ketinate atsižvelgti į Europos parlamento pasiūlymą. Toliau kitas klausimas. man labai rūpi diskriminavimas, kuris darosi vis prastesnis, blogesnis, stipresnis Ir e, čia aš kalbu apie moterų diskriminavimą darbo vietoje. Tai yra e, diskriminavimas atlyginimo pagrindu ir taip pat e, ne, diskriminavimas, kai nesuteikiama galimybė moteriai dirbti dalį darbo laiko. Taip pat su tuo yra susijęs ir moterų skurdo klausimas. Edita Bauer paminėjo, kad ES 2020 strategijoje kalbama apie užimtumą, bet ten nekalbama apie tai, kad reikia siekti lyčių lygybės šioje srityje. O tai, kad apie tai nekalbama, dar nereiškia, kad šis klausimas neegzistuoja. Dėl mano konkretus klausimas, ar Vengrija savo pirmininkavimo laikotarpiu e, imsis kokios nors iniciatyvos šioje srityje ir aišku su konkrečiais rezultatais norėčiau paprašyti jūsų, kad, ar paklausti jūsų, ar jūs pasirūpinsite tuo, kad e, taryba dar kartą persvarsytų savo poziciją, o galbūt e, bus kažkokių teigiamų atspindžių šios problemos biudžeto, sprendžiant biudžetą, biudžeto klausimus, taip pat kalbant apie švietimą, galbūt atsižvelgsite į šią problemą, o galbūt turite uh, kažkokių minčių, kokių konkrečių priemonių būtų galima imtis, kad būtų e, išspręstas nevienodo atlyginimo klausimas. Čia tuščių žodžių nepakaks, iš tiesų reikia imtis konkrečių veiksmų. Žinau, kad per šešis mėnesius negalima pakeisti pasaulio, bet e, imtis kažkokių bent kelių konkrečių priemonių, kurios padėtų kovoti su skurdu, būtų gerai. Eh, eh, Sr. Ministro, terminamos a primeira ronda de perguntas, eh, mas. Pone Ministra, baigėsi pirmasis klausimų raundas, bet prieš suteikdama jums žodį norėčiau trumpai pakomentuoti tai, ką pasakė kolegės. Ypač kalbant apie teisės aktų keitimą dėl tėvystės ir motinysės atostogų. Aš esu kaip tik pranešėję šiuo klausimu. Dėl mano pagrindinis klausimas, kokios pažangos mes galėtume tikėtis iš e, Vengrijos kaip pirmininkaujančios valstybės. Iš to, ką jūs pasakėte, aš supratau, kad mes vis tik turėtume atsisakyti savo lūkesčių, sumažinti tuos lūkesčius. Jūs e, sakėte, kad darysite viską, kad atvirai ir konstruktyviai konstruktyviai diskutuotumėte taryboje šią temą, bet atrodo, kad Vengrijos pirmininkavimo laikotarpį nepavyks išspręsti šio klausimo. Jūs kalbėjote apie šios e, problemos sudėtingumą, apie didelius skirtumus tarp e, valstybių narių tradicijų, bet norėčiau paklausti, ką konkrečiai žadate padaryti per savo pirmininkavimą, ko mes galime tikėtis. Ir noriu pasakyti, kad esu šiek tiek nustebusi. Vengrijos vyriausybė neseniai pakeitė teisės aktus susijusius su šiuo klausimu ir buvo pailgintos motinystės ir tėvystės atostogos. Tai juk yra ir vienas iš jūsų pirmininkavimo prioritetas. Mes juk norime kovoti su demografiniais pokyčiais, tačiau atrodo, kad kažkas yra ne taip. Kai jūs kalbate apie motinystės ir tėvystės atostogas, kažkas čia yra ne taip. Taigi jeigu uh, tiesa yra tai, kad parlamento pasiūlymas, kuris, e, kuriuo bandoma pailginti komisijos siūlomas motinystės ir tėvystės atostogas, tai tuomet e, tiesa turėtų būti ir tai, kad mes nebūtinai turime siekti tokių ilgų motinystės ir tėvystės atostogų, kokias siūlo Vengrija, nes tokiu būdu e, būtų apsunkinamas moterų grįžimas į darbo rinką, joms būtų sunkiau konkuruoti su vyrais darbo rinkoje. Kad būtų apsaugota šeima, kad moteris galėtų gimdyti vaikus, būtų labai svarbu pabrėžti, kad moteris gautų atitinkamas išmokas, pašalpas e, motinystės atostogų metu, nes kitaip e, jos būtų diskriminuojamos e, tuo metu, kai augina vaikus. Taigi aš tikiuosi, kad Vengrija kažką nuveiks šioje srityje, bent jau aš pati tikėjausi, kad jūs kažką daugiau e, žadėsite nuveikti, o dabar išklausiusi jūsų galiu pasakyti, kad esu šiek tiek nusivylusi ir norėčiau, kad galėtume optimistiškiau žvelgti į ateitį. Pone ministrė, prašau. Ačiū. Dėkui iš klausimus. Pabandysiu atsakyti. Poniai Bauer. E, profesinio ir asmenio gyvenimo suderinimas, skirtumai valstybėse narėse. Džiaugiuosi, kad jūs bent jau suprantate mūsų pastangų esmę. Mes vadovaujamės dviem e, tokiais metodais. Galvojame apie darbo rinką ir kalbame su parlamento užšimtumo komitetu pristatome jiems savo prioritetus, o kitas dalykas yra šeima ir šeimos politika. Ir į tuos abu aspektus mes bandome atsižvelgti spręsdami šią temą. Suprantame, kad abi pusės reikia suderinti, nei viena, nei kita pusė negali nukentėti, kaip jūs pati sakėte. Mes žinome, kad bent jau moterų pozicija darbo rinkoje nukenčia dėl namų reikalų. Ir žinome, kad vyrų ir moterų e, padėtis čia skiriasi. Moteris darbo rinkos yra kur kas mažiau įsitvirtinusios, mažiau stabiliai jaučiasi negu vyrai. Taip pat matome, kad neretai moteris atsisako šeimos tikslų e, tam, kad galėtų siekti karjeros ir to poveikį matome labai aiškiai, daug moterų gyvena vienos ir panašiai. ES lygmens iniciatyvos yra svarbios, mes turime nustatyti prioritetus ES lygių, mes turime padėti vieni kitiems koordinuotai veikdami, remiame institucijų, vaikų globos institucijų e, plitimą. Tai padeda moteriams suderinti asmeninį gyvenimą su profesinė karjera. Be to, esame už tai, kad toliau būtų e, plėtojamos įvairiausios e, atostogų suteikimo galimybės, ne tik moteriams, bet ir kitiems šeimoms nariams. Žinoma, kiekvienu atveju reikia atsižvelgti į valstybių narių specifiką. Tačiau taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, kad reikia suteikti ir vyrams vaiko priežiūros atostogas, ne tik moterims, nes kol kas vis tik moterys dažniau prižiūri vaikus arba tuos, kuriems reikalinga tokia priežiūra. Turime tarti su savo socialiniais partneriais, turime suprasti, kad jie nebus pakto, paktą pasirašanti šalis. Pone Tomsen, Atsakysiu jūsų klausimus. Dėkoju, kad įvertinate mūsų numatomus planus, veiksmus, e, kovojant su smurtu prieš moteris. O dėl sprendimų prieimimo ir moterų vaidmens jame galiu pasakyti, kad yra sukurtos e, administracinės priemonės, turbūt plačiausiai žinoma apie kvotų taikymą. Kaip žinote, kai kuriuose valstybėse kvotos jau yra nustatytos dabar. Čia norėčiau tik akcentuoti vieną faktą. Jeigu pažvelgtumėm į vairius studijas, pamatytume, kad nei piliečiai, nei vyriausybės nesupranta, kaip tos kvotos praktiškai pasiteisina. Todėl reikia pradėti tam tikrą informavimo kampaniją dėl tų kvotų paskirstimo, nes josgi yra gera priemonė lygioms lygybėms užtikrinti, galimybėms užtikrinti. Taip pat turime e, taip užtikrinti, sustiprinti moterų vaidmenį priimant sprendimus, nes pirmiausia reikia lygių galimybių, o paskui e, skatinti moteris dalyvauti sprendimų prieimime. Kol kas, aš manau, mes neturime lygių galimybių. Kiekviena valstybė narė e, laikosi kitokios praktikos. Be to, mes turime atsižvelgti kiekvienos šalies e, skirtumus ir tada rasim turbūt geriausią sprendimą, kaip paremti moteris sprendimų prieimimo procese. direktyvos projektas dėl e, smurto, dėl kovos su smurtu. E, šį klausimą mes norėtume išskirti kalbėdami apie paktą ir tikimės, kad tai turės įtakos komisijos sprendimui. O dėl jūsų klausimo apie Vengrijos vyriausybę ir jos sudėti, Aš nemanau, kad tam yra kokių ypatingų priežasčių. Tai buvo istorinis momentas, buvo padaryti tam tikri pasirinkimai, galite juos dabar kritikuoti. Tuo metu e, Vengrijos vyriausybė buvo suformuota būtent taip, bet e, jokių būdų tai nereiškia, kad mes nekreipiame dėmesio į klausimus, susijusius su moterų aktyvumo skatinimu. Mes tikrai manome, kad yra svarbu padėti moterims dalyvauti sprendimų prieimime. Visiškai atsitiktinai tik tai mūsų vyriausybės e, sandara yra tokia, kokia ji yra. Ja. Um, um, wir, uh, wir, uh, uh, Atsakysiu poniai Bilbao. Ji klausė, ar bus ratifikuota Junktinių tautų konvencija ir kaip mes ketiname elgtis. Vengrija, manau, parodė gerą pavyzdį. Vieni iš pirmųjų mes ratifikavome šią konvenciją ir dabar tarėme su kitomis valstybėmis narėmis. Jeigu bus kokių teisinių neiškumų, tai mes būsime pasirengę juos išsklaidyti. Neįgalumas, kaip padėti žmonėms su negale. Ta klausimą darbo tvarkiai išlaikysime. Segély, illetve a terhességet követő szabadsággal kapcsolatban. Motinystės atostogos buvo dar vienas klausimas nenorim nieko įžeisti, ypač Europos parlamento narių esančių čia. Mes paprasčiausiai norime jūs informuoti apie savo poziciją ir savo požiūrį dėl kom į komisijos pasiūlymą. Mes norėtume tartis e, taryboje dėrėtis toliau, bet tuo pat metu norim išlaikyti pirminį komisijos pasiūlymą. Matėme taryboje jau iš, pra, iš karto, kaip valstybės narės reagavo kai kurios. Panašu, kad e, tolesnės pažangos kol kas pasiekti nedidelė tikimybė, nebent mes galim kažką pakeisti po parlamento pakeitimu. Kaip aš jau sakiau, mes nenusiplausim rankų ir nepabėgsim. Tas klausimas yra labai rimtas, bet tuo pačiu jis yra labai sudėtingas o ekonominė situacija yra nepaprastai sunki valstybėse narėse. Labai daug valstybių narių turėjo pradėti karpyti biudžetą, todėl dabar sunkumų tik padaugėjo. Ir mūsų darbas dėl to dar labiau komplikuotas. Ponios Kornelisen klausimas, kodėl mes išskiriame neįgaliuosius žmonės e, kovos su diskriminacija direktyvoje. Aš bandžiau jums tai paaiškinti savo įžanginėje kalboje. Mes norėtume užtikrinti testinumą e, Belgijos pirmininkavimo pradėtų darbų. Ir tuo pat metu be to testinumo turėsime tur, norime mm, išskirti pagalbą neįgaliems žmonėms kaip mūsų prioritetą visur, pačioje Vengrijoje taip pat. Todėl mes ketiname organizuoti daug renginių, kurie vyks greta mūsų e, veiksmų susijusių su kovos su diskriminacija direktyvos prieimimu. Galvojame ir apie kitas direktyvas. Štai yra numatoma priimti e, direktyvą dėl diskriminacijos etninių pagrindų. 43 2000, jeigu teisingai prisimenu direktyvos numerį. Ponios Figureido klausimas apie motinystę, tėvystės atostogas. Ir tėvystės atostogų įtraukimą į e, šią direktyvą. gali iškilti tam tikrų teisinių problemų dėl to. Kadangi direktyvoje kalbama apie moterų sveikatą, saugumą, kalbama apie maitinimą krūtimi, tai taikytina tik moterims ir manau, kad teisinio pagrindo tėvystės atostogoms neužtektų, todėl labai sunku tėvystės atostogas būtų įtraukti į šią direktyvą. Mes prieš tai neturim nieko, bet galbūt reikėtų ieškoti kito teisinio dokumento, kuriame apie tai būtų kalbama. Galbūt jeigu kalbama bendrai apie tėvystės atostogas, ne tik tėvų atostogas, tai čia jau galėtumėm kažkaip galvoti, kaip apimti ir motinos ir tėvo atostogas. Ir manau, kad bus pasiektas etapas, kai galėsime tai traukti, bet kol kas reikia tik konstruktyvių diskusijų su valstybėmis narėmis. Pone pirmininkė taip pat manęs klausė, kodėlgi mes neišsikėlėme dar didesnių tikslų. Aš norėčiau tik pasakyti, kad šiandien aš atstovauju pirmininkaujančią valstybę, pirmininkaujančiai valstybei. Ir mes stengiamės e, su pasiekti bendros pozicijos su 27 valstybėmis narėmis. Mes kaip tik viena, kaip esanti tik viena ES valstybė narė, galėtume turėti dar didesnių siekių. Vengrijos teisės aktų kuriejai yra dar ambicingesni ir jų pasiūlymai siekia dar toliau negu Europos parlamento pasiūlymai. Galbūt galėtume pimti ir e, daugiau klausimų, bet nepamirškime, kad taryboje dar yra 26 kitos valstybės narės. Jūs jau minėjote, kad vyriausybės e, ateina ir atsistatydina, Vokietijos vyriausybės pozicija gali pasikeisti. Taip, taip bus, bet ši direktyva kelia problemų ne tik Vokietijai, bet ir kitoms šalims. Gavau ir kitų klausimų, kurie yra susiję su Vengrija ir su akušerėmis. Norėčiau Jums pasakyti, kad naujas teisės aktas jau buvo parengtas, jis dar nepatvirtintas, bet jis jau patiktas vyriausybei. Ir pagal tą įstatymą bus suteikta galimybė gimdyti namuose. Iki šiol e, irgi niekas nedraudė moteriams gimdyti namuose dabartinėme teisės akte tai nebuvo draudžiama. Ir buvo moterų, kurios gimdydavo namuose, aišku, dėl to kildavo daug problemų. Bet dabar yra kuriamas naujas teisės aktas, kuris dar nepatvirtintas, bet jis jau ant vyriausybės stalo. Ir su šiuo naujų teisės aktu bus sukurtos e, geresnės sąlygos. Mes siekiame sumažinti riziką ir pavojus, kurie yra neatskiriamai susiję su motinos ir kūdikio saugumu gimdant namuose. Ačiū. Ačiū gerbiamas ministrė. Dabar pradėsim antrąjį raundą. Valdo. Pone Hannibal. Ir. Thank you, Chair, and uh, thank you, Minister, for that. Ačiū, pirmininkė, ir dėkoju ministrui už uh, pranešimą ir už atsakymus. Mums dabar aiškesnis vaizdas sustarė apie Vengrijos prioritetus, tačiau vis dar yra keletą nerimą keltimančių dalykų. Kalbėjote apie e, smurtą, e, būtinį smurtą ir e, nevienodą užmokestį tarp vyrų ir moterų. Tačiau visgi faktas lieka tai, kad ankstesnėme dokumente visgi e, nebuvo kalbama apie smurtą. Ir platesnis klausimas yra tai, kad Na, jūs kalbėjote, kad vyriausybėje e, nėra moterų, tačiau tai atrodo šiek tiek problemiška. Galbūt nėra proble e, gal tai glūdi uh, esmė tame, kad kyla problemų įtraukiant moteris į valdžią. Ir kaip Vengrija įsivaizduoja moterų vaidmenį. Uh, E, valdžioje tiek ES, tiek nacionalinių lygmenių. Vengrijoje yra konstituciniai planai e, suteikti naują teisinį statusą vaisių nuo pat e, užsimesgymo momento. Ir mano kolegos ir aš asmeniškai susirūpinę dėl to, kad tai gali. E, m, virsti visiškų abortų uždraudimu ir dėl to gali padaugėti nelegalių abortų. Ir tai gali padidinti E, riziką tiek e, moters sveikatai, tiek e, vaikų sveikatai. Ir kitas klausimas, kurį aš norėčiau iškelti, taip pat susijęs su vidiniu klausimu. Vengrijos parlamentas ir atinkamas ministras e, pasisakė už e, e, dalinį, dalinę darbo dieną moterims, kad jos galėtų pasirūpinti ir savo šeimą. E, ar jūs manote, kad taip yra teisinga, ar jūs manote, kad dėl to gims daugiau vaikų ir šeimos bus saugesnės ir laimingesnės? Dabar norėčiau grįžti prie ES klausimų. Kalbėjome apie 2020 m. strategiją bei moteris. Ačiū už atsakymus. Norėčiau paklausti, ką jūs kaip pirmininkaujančia valstybė ketinate padaryti, kad būtų pasiekti Barcelonos tikslai susiję su moterimis. Ačiū. Obrigada, senhora Anibal. E passo a palavra. Labai ačiū dabar e, ponė Sneising polskiego rządu to poważny problem, który niestety czyni niewiarygodną chęć uwzględniania polityki. Labai ačiū. Atrodo, kad e, vien tai, kokia yra Vengrijos vyriausybės sudėtis, jau yra problema nes dėl tokios vyriausybės sandaros jūs galite prarasti patikimumą. Atsižvelgiant į lyčių perspektyvą, jūs savo vyriausybėje turite visgi permastyti jos sudėti. Ką e, Vengrija ketina daryti, kad būtų labiau užtikrinamos moterų teisės? nesu e, tikra, kad pakankamai daroma e, kad būtų labiau ginamos moterų teisės ir atrodo, kad e, netgi Vengrijoje prieš moteris yra taikomas E, smurtas ir moterų teisės yra pažeidžiamos. Ir e, tie teisės aktai, kurie dabar galioja Vengrijoje, yra iš tikrųjų e, labai nepalankus moterims. Ar moteris galės saugiai pasidaryti abortą ir uh, jūs turėtumėte apie tai pagalvoti. Taip pat jūs turėtumėte pagalvoti apie institu, E, įstatymiškai teisintą smurtą prieš moteris, nes tai yra moterų teisų pažeidimas. Ir taip pat turite pergalvoti ir abortų įstatymą, nes e, su šiuo įstatymu jūs galite pažeisti, apriboti moterų teises palyginus jas su vyrų teisėmis. Taip pat turite pagalvoti apie tai, kad uh, vien dėl neštumo moteris gali būti e, diskriminuojamos ir jūs žinote, koks gali būti to galutinis rezultatas. Manau, kad būtų gerai, kad vyriausybė viską apsuktų atvirkščiai. Tos e, e, nešiosios moteris neturėtų sulaukti kitokio elgesio, nei kad sulaukia tos, kurios nėra besilaukiančios. Pone, pone Jimenez Parijo. Dėkoju. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti ministrui už tai, kad atvyko į mūsų posėdį ir norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pasisakymą, kuriame yra nagrinėjamos tos temos, kurios yra svarbios mūsų komitetui. Tai, ką Jūs tai, ką jūs e, čia pasakėte, man kelia šiokį tokį nerimą. Kalbant apie smurtą namuose, aš esu pranešėja šią temą ir e, savo pranešime aš kalbu apie būtinio smurto aukų apsaugą. Ir iš tiesų tų, tarptų aukų yra tikrai labai daug moterų todėl būtų labai gerai, kad jos turėtų galimybę gintis. Ir tai ta e, apsaugos teisė turėtų galioti visose valstybėse narėse. Būdama taip pat ir Libe komiteto narė, aš e, bendravau su jūsų kolega Teisingumo reikalų ministru ir sužinojau, kad kad pirmą kartą bus pateiktas toksai su aukų teisėmis susijęs e, teisės aktų paketas, taigi mums dar reikia labai daug ką nuveikti, tačiau svarbu, kad tai nesikirstų su komisijos siūlomų dokumentų. Vėl norėčiau jūsų uh, paklausti, ar jūs, ar jūsų kolega, teisingumo ministras, e, žino apie šį darbą ir ką jūs Ką jūs konkretau žadate nuveikti, kad būtų galima patvirtinti direktyvą dėl e, aukų teisų, nes kol kas e, ši direktyva yra blokuojama taryboje, nes man atrodo, kad šiuo metu kaip tik yra labai svarbu apginti moteris nuo būtinio smurto. Dėkuoju toliau, ponė Papadupulu. Oh, ah, sorry. Yes, thank you for your presentation. Ačiū už uh, pristatymą. Aš jūsų programoje nedaug ką pamačiau apie lyčių lygybę, tačiau skaičiu apie socialinę politiką. Ir jūsų prioritetai man pasirodė ambicingi. E, jūs išreiškite norą e, kad toliau būtų tęsiama, tęsiamas praktikos dėgymas, kuris būtų praktikos, kuri palanki šeimai, taip pat kovoti su skurdu ir su kitais. Ir kiti dalykai. Aš asmeniškai norėčiau išgirsti, kaip jūs praktiškai spręsite šitos klausimus. Ir pirmiausia, norėčiau paklausti, aš suprantu, kad jūs neturite kvotų, kiek moterų turėtų dalyvauti sprendimų prieimime. Gal galite pasakyti, kiek procentų moterų yra jūsų parlamente? E, įdomu, kaip, kiek, kaip moteris pas jūs yra išrenkamos, tačiau taip pat galima paskirti moteris į sprendimų, e, pro, e, į postus, kur e, reikia priimti sprendimus. Jeigu jūs turite savo prioritetus, tai e, norėčiau sužinoti, e, ką pirmiausia jūs darysite. Ar tai bus praktika palanki šeimai, ar ir kas. Koks yra pirmasis jūsų lyčių lygybės prioritetas per e, pirmąjį semestrą? Šeši mėnesiai yra labai trumpas laikotarpis, visko jums nepavyks įgyvendinti. Dėkoju, toliau ponia Plam. Mm, Ačiū. Labai norėčiau padėkoti ministrui, labai džiugu dar kartą su jumis susitikti. Aš e, e, taip pat dalyvavau ir užimtumo komitete. Aš kalbėsiu dabar savo gimtąją kalbą. Gerbiamas ministrė, ačiū už jūsų prezentaciją. Aš jūs išklausiau, taip pat skaičiau jūsų prioritetus socialinės politikos rytie kurie bus įgyvendami Vengrijos pirmininkavimo metu. Šiandien aš išklausiau jūsų pasisakymo apie tris prioritetus dėl vyrų ir moterų lygybės. Leiskite man jums pateikti porą klausimų. Visų pirma, e, lyčių lygybės strategijos peržiūrą, atsižvelgiant į ES 2020 strategiją ir e, vyrų ir moterų lygybės pakto peržiūrėjimas. E, jūs jau atsakėte vieną klausimą, sakydamas, kad tas paktas nebus e, socialinių partnerių pasirašytas. Ir aš norėčiau suprasti, kodėl. O antras klausimas būtų susijęs su moterų vieta darbo rinkoje. Norėčiau sužinoti, ar jums pirmininkaujant būtų galima iškelti konkrečių iniciatyvų dėl atlyginimų skirtumų mažinimo tarp vyrų ir moterų darbo rinkoje ir e, kad išvengtume tų padarinių, apie kuriuos visi žinome. Obrigada, tai palavra. Dėkoju. Jana Kutakis. Kutakis, yes. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ministrui už įdomią diskusiją. Aš e, šiek tiek pavėlau į diskusiją, tačiau aš e, visgi išgirdau danų dalykų. Aš dabar dirbu srityje, E, susijusioje su moterimis dirbančiose smulkiame ir vidinėme versle. Ir vakar Vengrijoje buvo kalbama apie smulkų verslą ir buvo kalbama apie e, kreditus. E, ir pavyzdžiui, vienas žmogus galėtų savo broliui garantuoti būti laiduotoju už gaunamą paskolą kokios yra struktūros Vengrijoje, kaip moteris gal, galėtų gauti kreditus, pa, paskolas smulkia, smulkiam ir vidiniam verslui, kaip jūs skatinate moterų verslumą. Ar dalyjatės geriausią praktiką, jeigu ją turite, su, e, su įvairiomis e, nevyriausybinėmis organizacijomis ir ministerijomis? Ačiū. Dėkoju. Na ir baigėsi antrasis klausimų raundas. Prieš suteikdama žodį ministrui norėčiau dar trumpai pakomentuoti savo ruoštų, ypač e, užduoti, paliesti keletą teisinių aspektų susijusių su tėvystės ir motinystės atostogomis. E, anksčiau e, mes pagrindinį argumentą šiuose diskusijose, pagrindinis argumentas šiuose diskusijose buvo sveikata. O dabar mes kalbame ne tik apie motinystės, bet ir tėvystės atostogas ir taip pat yra kalbama apie kitokias priemonės, kurios padėtų su, suderinti šeimos gyvenimą ir profesinį gyvenimą ir taip pat yra e, imamasi priemonių, kad e, būtų užtikrinta lyčių lygybė. Na, dabar suteiksiu žodį Jums, kad atsakytumėte į klausimą. Um, Hannibal, asszonynak válaszolva a... Labai ačiū. Pone Hannibal. Jūs klausėte apie moterų vaidmenį lygių galimybių srityje. Lygios galimybės, man atrodo, labai svarbios. Ir aš gavau nemažai klausimų dėl Vengrijos praktikos ir situacijos. Nenorėčiau į tai leistis detaliai, nors e, šiek tiek užsiminsiu. Čia pats svarbiausias veiksnys yra galėti pasirinkti. Vengrijoje moteriams suteikiama pasirinkimo galimybė pasirinkti e, tradicinį e, gyvenimą ar karjerą be šeimos. Moteris turi turėti tokį pasirinkimą. Mes turime paremti tas, kurios e, renkasi tradicinį e, gyvenimą ir geriausias sprendimas yra visgi e, paremti abu pasirinkimus, kad nereiktų aukoti nei šeimos, nei karjeros. Jūs paminėjote parlamente išsakytą e, komentarą. Taip, mes turime e, jo nepamiršti, tačiau dėja tik tais e, nedaugelis moterų dirba dalį darbo laiko, nors tai yra labai reikalinga, daugelis to norėtų ir tai būtų geras sprendimas. Mes galėtume daugiau įtraukti moteris į darbo rinką, pritaikydami šį metodą. E, šiuo atžvilgiu Vengrija nėra e, pažangi, tačiau norėtume mes pakeisti šitą situaciją. Ir e, aišku, mes nenorime priversti moteris pasirinkti dirbti tik dalį darbo laiko. Dabar dėl konstitucijos jūs klausėte. Uh, Dabar konstitucija yra kuriama, tad dar visos detalės nėra išbaigtos ir todėl nenorėčiau to komentuoti. Taip pat Manęs buvo dar paklausta dėl vyriausybės sudėties. Dar kartą nenorėčiau to kartoti, komentuoti. pirmininkaujančioje valstybė nenorėtų kištis į valstybių narių kompetencijos klausimus. Dėl būtinio smurto. Manau, kad aukų apsaugos dokumentų paketas yra labai svarbus teisinis klausimas. Sakėte, kad jūs tuo, e, apie tai kalbėjote su vidaus reikalų ministru. Aš manau, kad tai yra jų kompetencijos rytis. Tačiau ir mes turime apie tai kalbėti norėdami apginti moteris. Nenorime kalbėti apie aukas ir katastrofas. Mes norime imtis veiksmų, kad užkirstume tam kelią, o tam reikia bendrų pastangų. Tai labai svarbus klausimas pirmininkaujančios valstybės programoje. Reikia užkirsti kelią smurtui prieš moteris. Norime išvengti dramatiškų situacijų bei nelaimų. dėl lyčių lygybės, lygių galimybių ir šeimai palankios praktikos bei mūsų prioritetų. Savo programoje mes surangavome prioritetus - lygios galimybės, neįgalumas, šeimai palanki praktika. Visi šie prioritetai yra lygiaverčiai. Ir mes manome, kad Šiuos esminius dalykus mes norėtume minėti Godolos ir Budapešto konferencijose. Taryboje mes norėtume ypatingai pabrėžti šios klausimus. Dėl lyčių pakto. Nenorėčiau komentuoti šio pakto turinio. Tačiau mes manome, kad labai svarbu pasinaudoti visais tais aspektais, kuriuos aptarėme. Tai yra nevienodas atlyginimas, dalyvavimas sprendimų prieimimo procese bei smurto klausimai. Šis paktas taps tarybos dokumentu ir ministrų politinėmis išvadomis. Dėl moterų versle buvo užduotas toks klausimas. Aišku, reikia imtis nedidelių veiksmų, kurie galėtų pagerinti visą situaciją. Vengrija e, paremia visą smulkų ir vidinį verslą, o kalbant apie paskolų išdavimą, na, tai visai nesusiję su uh, lyčių aspektu. Paskolos išduodamos nepriklausomai nuo lyties. Na, o kalbant e, apie Vengrijos vyriausybę, netgi jeigu ten nėra moterų, e, versle moterų yra. O kalbant apie diskriminacinės ar skatinančias priemonės, tokių priemonių verslo atžvilgių vyriausybėje nėra, versle dalyvauja labai daug moterų ir e, moterų organizacijos taip pat tame labai aktyviai dalyvauja. Taip pat buvo užduotas klausimas apie tai, kiek moterų dirba Vengrijos parlamente ir kiek e, jų yra darbo rinkoje. Darbo rinkoje nepakankamai. Mes norėtume, kad moterų procentas darbo rinkoje padidėtų. Aišku, reikia imtis priemonių šeimos ir profesiniam gyvenimui suderinti. Turime rasti tinkamus sprendimus bei metodiką. Ir be abejo, tą metodiką reikia pritaikyti ir savo šalyje, kad disbalansas būtų pašalintas. Pirmininkė pasiūlė sprendimų dėl teisinės bazės ir harmonizavimo. Taip, per dėrybas mes į tai atsižvelgsime. Ačiū. Um Dėkoju, ponė ministrė. Viena kolegė norėtų dar kartą užduoti klausimą. Pone Plamp, e, prašau, tik kalbėkite trumpai. Me... Gerbiamas ministrė, jūs man atsakėte, kad pakto socialiniai partneriai nepasirašys. Šiuo atveju, jeigu jo nepasirašys socialiniai partneriai, tai tas dokumentas reikš tik politinį tarybos įsipareigojimą, nes mano akimis paktas turi būti pasirašytas ir socialinių partnerių. Taigi, jeigu galit atsakyti man apie tai, būčiau labai dėkinga. Ačiū ponė Su. Plum dabar ponui ministrui žodžiu. Ačiū. Net ir ankstesnis paktas nebuvo pasirašytas socialinių partnerių pagal mano turimą informaciją. Bet aš suprantu jūsų klausimą. Šis paktas turi turėti tam tikrą svorį. Muito obrigada, Sr. Ministro. Chegamos ao fim deste debate. Dėkoju, ponė, pir... ponė ministrė. Ir tuo ir užbaigsime šias įdomes ir išsames diskusijas. Norėčiau Jums padėkoti už tai, kad atvykote į mūsų posėdį ir už visą svarbę informaciją, kurią mums suteikėte. Mes norime palinkėti Jums sėkmės Vengrijos pirmininkavimo laikotarpiu ir tikimės, kad tai bus sėkmingas pirmininkavimas ir visiems ES piliečiams. Vamos continuar com a nossa ordem de trabalhos. Toliau tęsėme darbą pagal darbo tvarkę. Penktas darbo tvarkės punktas - Europos bendradarbiavimas profesinio mokymo srityje siekiant paremti strategiją Europą 2020. čia mes svarstysime mūsų komiteto nuomonę, kurią mūsų komitetas teiks e, atsakingajam užimtumo reikalų komitetui. Užimtumo reikalų komitetas vasaro 16 dieną nagrinės šią temą, todėl mes turime iki tos dienos dar ir balsuoti dėl šios nuomonės savo komitete ir tą darysime rytoj. Todėl dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai. Tai yra ponė Senišin. Ji mums ir pristatys šią nuomonę. Misji w sprawie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego służą. Ačiū komisijos komunikatas e, dėl Europos bendradarbiavimo profesinio mokymo srityje, kad būtų paremta Europa 2020 strategija, pagaliau išjudėjo ir dabar ten taip pat kalbama apie moterų profesinį mokymą. Tai yra problema, kuri buvo. E, priimta kaip tam tikras iššūkis. Tačiau yra ir konkrečių pasiūlymų, kuriuos mes galėtume paremti tam, kad sustiprėtų lyčių lygybė profesinėme mokyme. Tai turime e, papildyti ir turime panaudoti moterų suteikiamą potencialą darbo rinkoje. Taip pat reikėtų pasirūpinti, kad moteris galėtų e, dirbti ir netradicinį darbą, pagal netradicinės profesijas ir jų pozicija darbo rinkoje turi būti tvirta. Moteris neretai dėl savo specifinių gyvenimo aplinkybių e, turi tam tikrų specialių interesų ar poreikių. Moteris dažniausiai yra siejamos su profesinėmis moteriškomis profesijos, kurios yra prašiau apmokamos ir todėl moteriams yra sunku e, išsilaikyti darbo rinkoje arba ją sugrįžti. E, moterų profesinio mokomo, sistem, profesinio mokomo sistema turi tenkinti moterų poreikius. Moterys turinčios vaikus arba turinčios prižiūrėti senelius ar neįgalius žmonės turi e, turėti vienodas galimybės. E, E, profesinis mokymas turi būti kokybiškas, Europos socialinis fondas tam turi būti pasiteltas, kad moterų dalyvavimas profesinėme mokyme būtų didesnis. Bet to reikėtų pasirūpinti, kad mažose bendrovėse dirbančios moteris taip pat galėtų kelti kvalifikaciją ir gauti profesinio mokymo. Europos 2020 strategijoje turėtų būti skiriame pakankamai dėmesio profesiniam mokymui, nes e, jis yra reikalingas darbo rinkos poreikiams tenkinti, bet to e, turi būti numatytos konkrečios profesinio mokymo nuostatos. Aš e, galiu tik trumpai pristatyti savo nuomonės gairės, kuriuose yra išryškinamas administracinės problemos. Noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo šiame darbe ir e, aš dėkoju tiems, kurie teikia pakeitimus, dėl kurių turėsime balsuoti. Dėkoju, ponė pranešėja, ponė Klas. Ji yra šešėlinė EPP frakcijos pranešė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už jos pranešimą, kuriame šešiuose punktuose iš esmės ir giliai išnagrinėja esminius klausimus. Taigi tai yra įrodymas, kad kartais ir labai trumpame pranešime galime išnagrinėti esminės problemas ir aš norėčiau e, padėkoti jai už tai, kad ji kalba apie e, moterų profesinę kvalifikacijos kelimo galimybės, taip pat apie lyčių lygybę. Yra labai svarbu šią temą aptarti platesnėme kontekste, nes mes jau labai aiškiai suvokiame, kad iš nieko niekas neatsiranda, todėl yra labai svarbu toliau tęsti šią diskusiją. Šie šeši punktai yra labai geri, tačiau tai nereiškia, kad nereiktų dar prie jų kažko pridėti. Kaip minėjote, yra 29 pakeitimai, man atrodo, visus juos būtų galima perimti nes čia šio dokumento esmė yra ne pavaizduoti kažkokią ypatingą moterų situaciją darbo rinkoje, e, nes čia iš tiesų yra daug įvairių interesų, kurie ir atsispindi įvairiose pakeitimuose. Man atrodo, kad mes norime mes turime ypatingai akcentuoti tai, kad moteris turėtų turėti prieigą prie visų profesijų ir e, mes turime atsisakyti tam tikrų stereotipų, nes kartais ir vadovėliuose yra kalbama apie tai, kad moti, mergaičių darbai yra darbai namuose, o techniniai darbai yra berniukų darbai. Taigi mes turime atsisakyti tokio stereotipinio požiūrio ir tai gali pavykti tik tai parengus atitinkamus normalius, neutralius vadovėlius. Taigi man buvo labai svarbu, kad čia buvo kalbama apie naujas profesinio lavinimo galimybės. Ir čia reiktų nepamiršti ir seno mūsų reikalavimo, kad mes turime užtikrinti plač, prieigą prie plačiajuoščio interneto ryšio visoms moteris, moterims, nes e, būtent tai galėtų užtikrinti gerą darbo atmosferą ypač toms moterims, kurių judumas yra suvaržytas arba toms, kurios būtent ir nori susijęti šeimininį ir profesinį gyvenimą. Ir tuomet jos galėtų aktyviai dalyvauti profesinėme gyvenime iš namų. Taip pat reikia kalbėti apie moterų savarankiškumą, palaikyti moterų savarankiškumą. E, moteris savo E, savarankišką verslą e, gali pradėti turėdamos ir labai nedaug lėšų, todėl mes turime būtent paremti tokią galimybę, kad, jos, kad moteris galėtų tokiu būdu įaukti tarsi į verslo e, pasaulį. Taigi, apibendrindama, norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjai ir manau, kad rytoj balsavimo, po balsavimo mes e, tikrai būsime parengę puikų dokumentą, kuris atspindės mūsų tikslus ir kuriame atsispindės pagrindiniai su Europos strategija 2020 sus, e, susiję lavinimo, švietimo ir, ir profesinio kvalifikacijos kelimos tikslai. Ir tokiu būdu mums pavyks siekti ekonominio Europos pirmavimo pasaulyje, nes tik tai gerai išsilavinę moteris atliks puikiai savo užduotis darbo rinkoje. Dėkoju toliau, ponė Parvanova. Uh, thank you, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Senisin už gerai parengtą pranešimą. Ir džiugu, kad buvo suprasta, e, kad buvo atsižvelgta ir į mano komentarus, mano pakeitimus ir mano e, frakcija mąstė taip pat. Aš manau, kad e, mūsų pakeitimai smarkiai pagerino visą nuomonę. E, norėčiau pakalbėti apie lyčių aspektą, aspekto integravimą į visus ateities aspektus, tai yra švietimo, mokymo programas ir e, visa tai labai atitinka pranešė, pranešios nuomonę. Ir e, viskas čia yra paremta bendra savoka, kad reikia užtikrinti lygias galimybės moteriams darbo rinkoje. E, Tai aptarėme ne kartą savo komitete, ypač kai kalbėjome apie mažumoms priklausančias moteris. Ir Taip pat yra paminėta, kad labai svarbu užtikrinti moteriams galimybę ir mokytis bei gerinti kvalifikaciją. Uh, visose profesinėse srityse bei užtikrinti mokymasi visą gyvenimą. Kalbant apie Europos 2020 m. strategiją bei iniciatyvas, reikia atsižvelgti į specifinius e, įgūdžius reikalingus darbui, darbo rinkai ir e, Taip pat labai svarbu, e, svarbu, svarbu abriežti moterų užimtumą netradicinėse profesijose, taip pat žaliajame sektorijoje, taip pat gerinti ryšį tarp mokymo bei darbo rinkos poreikių. Tai atspindi tas diskusijas, kurios vyko čia, taip pat įvairius klausimus ir taip pat yra pristatyti duomenys, e, e, sakantis, kad moterų yra mažiau ne tik tai aukščiausiose e, postuose, tačiau ir bendrose, paprastesnėme lygmenyje, žemesnėme lygmenyje, tose profesijose, kurios, pavyzdžiui, yra susijusios su atsinaujinančiais energijos šaltiniais, bankininkystės sektoriuje, aukšto technologijos bei informacinių technologijų srityje. Taip pat reikia užtikrinti, kad ir mokyklo, mokyklose jau būtų um, skatinamas moterų dalyvavimas šiuose srityse. Man labai džiugu, kad e, um, mūsų komitetas labai paremtų šitą, uh, labai paremė šitą pranešimą. Labai ačiū pranešėjai dar kartą. Dėkoju, ponia Parvanova. Toliau ponia Čekova. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu labai trumpą pastabą. Manau, kad e, negerai yra tai, kad pateikiamas konkretus profesijų sąrašas kai sakoma, kad moterys e, neturėtų imtis vienokio ir kitokio darbo. E, mes neturėtume sakyti, kad moteris turėtų mažiau aktyvios būti darbose, kur mažai CO2 emisijų. Aišku, taip konkrečiai turbūt nereiktų rašyti. Reikėtų remti moteris, kurios e, dalyvauja um, um, netradicinių sričių kvalifikacijos kūrime. Tačiau jeigu mes e, to nepadarysime, mes nesugebėsime sėkmingai prastumti savo nuomonės plenariniam posėdį. Brigadas ir Šeikova. Dėkoju. Toliau komisijos atstovus teiksiu žodį. Prašau, ponė Delgado. Brigadas, prezident, thank you. Uh, indeed, uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikrai manau, kad jūsų pastabos yra aktualios ir tinkamos, nes kai komisija pradėjo šį komunikatą renkti, ji norėjo prisidėti prie vadinamojo Kopenhagos proceso peržiūrėjimo. E, tai yra mokymų programų peržiūros, kuri buvo daroma per pastaruosius dešimt metų. Šios nuostatos ypatybė yra, e, šios peržiūros ypatybė yra ta, kad mes bandome nustatyti ilgalaikius tikslus, ypač galvodami apie 2020 strategiją ir galvojame, kaip būtų galima suderinti ją su Europa 2020 strategija, ypač e, švietimo ir mokymo klausimais strategijoje 2020. Mūsų e, pasiūlymas galbūt atrodo labai bendro pobūdžio ir tarsi jame nėra pakankamai konkrečiai sprendžiami visi aktualiausi klausimai. Tačiau manau, kad e, tyliai mes iš tiesų pristatome daugą, įtraukdami visą apimamumo elementą. Šiomis dienomis labai dažnai yra sutelkiamas dėmesys specifiškai į augimą. Augimas, aišku, yra reikalingas, tačiau reikėtų stengtis skatinti augimą, vadinamąją išmintingąją ekonomiką, taip pat galvoti apie kuo daugiau narių įtraukimą, visuomenės narių įtraukimą. Mano nuomonė, čia bendrai kalbame ne tik apie lyčių lygybę, bet apie tai, kad skirtingos tikslinės grupės būtų vienodai atstovaujamos darbo rinkoje ir e, profesinėme mokyme. Mes e, labai konkrečiai bandome spręsti lyčių lygybės klausimą, kai sakome, kad lyčių lygybė turėtų būti skatinama tarp jaunų žmonių, kad jie E, rinktųsi profesijas ne tik tradicinėse pagal lytis profesijose. Tai nėra mūsų dėmesio centras. Šiandien mes daugiausia stengiamės nepaprasčiausiai susitaikyti su uh, tradicinių profesijų paskirstimu ar uh, laukimu, kad vaikai patys rinktųsi savo profesijas, bet daugiau dėmesio, manome, reikėtų skirti uh, orientavimui. Mūsų nuomonė ES mokyklų orientavimo sistemos nėra pakankamai geros, kad leistų apibriežti, pasirinkti teisingai profesijas ilgesnėje perspektyvai. Žmonės per daug yra testuojami. Mes kalbam apie perėjimą nuo testavimo prie ragavimo, kaip mes sakome. Reikia, kad žmonės iš tiesų paragautų tų naujųjų profesijų ir ir pasirinkdami tikėtų tuo, ką pasirenka. Tai yra labai svarbu lyčių, požiūr, lyčių lygybės požiūrių, nes yra dar daug tokių stereotipų apie profesijas, kurie yra neteisingi. Kitas aspektas, kuris akivaizdžiai nėra susijęs su lyčių lygybė, bet mes manome, kad jis turi šiek tiek bendro e, su tuo, tai yra tam tikrų sektorių patrauklumas. Yra tam tikrų profesijų, kurios yra nepatrauklios. Ir e, susida, sukurtas yra įvaizdis jų, kuris netitinka realybės. E, labai daug yra nesusipratimų dėl vienokių ar kitokių profesijų. Apie tai taip pat reikėtų kalbėti jau mokyklose. Čia lyčių lygybės aspektas irgi gali būti svarbus. Taigi e, iš tiesų komisija e, tiek prisidėjo. Jeigu jūs galėtumėte sureaguoti į komisijos indėlį Tai būtų labai naudinga, tai tik papildomos vertės atneštų mūsų komunikatų ir mūsų idėjoms. Ir tai būtų realus indėlis į darbą, kurį mes atliksime per artėjančius dešimt metų. Šis dokumentas nėra baigiamasis, nėra galutinis. Tai tik tai pirmas žingsnis ir Europos parlamento ir bei jūsų komiteto indėlis yra labai svarbus. Ačiū. Dėkoju, ponė Delgado, už tai, kad jūs taip aiškiai ir konkrečiai pasisakėte. Na, o baig, pabaigai norėčiau suteikti žodį pranešėjai. Galbūt jūs norite sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta, ar kažką pridurti, ar kažkokias išvadas pasakyti, prašau. Na, iš teraz dėkuoju za wszystkie poprawki. Labai ačiū. Dar kartą noriu padėkoti visiems už pasiūlymus pakeitimams. Aš manau, kad aš parengsiu tokią labai plataus masto nuomonę ir aš sugebėsiu apimti visus jūsų pasiūlymus. Ir galėsime balsuoti dėl visko, apie ką šiandien buvo pakalbėta. E, Ačiū, kaip aš jau sakiau. Balsavimas vyks rytoj dėl šios nuomonės. Užimtumo komitete bus balsuojama kovo 16 dieną, o po to balsuosime plenarinėme posėdyje, ko gegužės mėnesį. Dabar perinam prie šešto punkto, kuriame kalbama apie moterų ir teisų lyčių lygybės komiteto delegacijos vizitą į Belgijos parlamentą lapkričio 9 dieną. Tada Belgija pirmininkavo ES ir kadangi ponios Svensson čia nėra, mes trumpą pristatymą išgirsime iš ponios Thompson. Ji pasakys šio vizito rezultatus. Labas, Nina Thompson. Labai ačiū. Komiteto posėdis Belgijos parlamente buvo labai įdomus. Mes susitikome su moterų komitetu Belgijos parlamente. Ne visi Europos parlamentai, tarp jų ir Danijos, turi moterų komitetus. Tad man buvo labai įdomu dalyvauti šiame dialoge su Belgijos moterų e, komitetu Belgijos parlamente. kai aptarėme lyčių aspektus. Mes e, e, gavome daug informacijos iš įvairių šalių praktikos ir Belgijos komiteto e, idėja dėl voucherio skiria, skiriamo, dėl išmokos skiriamos už um, būtinius darbus mane labai sudomino. Ir minėjome, kad reiktų įdėkti praktiką moteriams dirbti ne visą darbo dieną, kad moteris galėtų užsiimti ir būtimi, ir e, dirbti profesinėje srityje. Ir Belgija e, įdėgė tokią sistemą, pagal kurią bedarbės moteris galėtų e, įsidarbinti, taip sakant, e, per agentūras kaip e, namų šeimininkės. Ir Belgija tai e, daro, įdėgusi tam tikrą išmokų voucherių sistemą. Tai yra Belgijos e, valstybė moka užmokestį už valandą, už atliekamą namų šeimininkės darbą. Tai labai įdomi sistema ir būtų gerai, jei ji būtų įdėkta ir kitose Europos valstybėse. Mes nusprendėme, kad pakviesime į šį komitetą Belgijos parlamento moterų komiteto atstovę ir apie tai daugiau pakalbėsime. Aš maniau, kad per šį vizitą tai buvo labai ypatingas dalykas, kurį mes išgirdome. Dėkoju, ponė Thompson, ponė Bauer. So much. Labai ačiū. Norėčiau papildyti. Kaip ir kitose valstybėse narėse mes uh, susitikome su vyriausybės atstovais. Tai buvo metas, kai Belgijoje nebuvo įprastos uh, valdžios, jie tiesiog atlikinėjo administracinės funkcijas. Buvo nuspręsta visgi apsilankyti Belgijos parlamente užuot susitikus su vyriausybė. Na ir mus labai įkvėpė tai, kas buvo išsakyta per šį susitikimą. Sistema, kurią paminėjo kolegė Thompson, tikrai mus labai įkvėpė. Ir manau, kad e, tai galėtų būti laikoma kaip gerosios praktikos pavyzdys Europoje. Taip išvengiama šešėlinio darbo ir įvairių problemų dėl mokesčių. Manau, kad tai būtų geras būdas išspręsti dvi problemas vienu įpū. Norėčiau paminėti teisės akto projektą dėl pensijų teisių padalymo skirybų atveju, kai moteris būna namuose, augina vaikus ir užsima būties darbais. Kalbant apie šį klausimą, būtų naudinga pasikeisti nuomonėmis su kolegomis iš Belgijos parlamento ir galbūt iš kitų parlamentų. Nes sėdėdami čia, Bruselėje, mes nežinojome, kad egzistuoja tokios geros praktikos. Tiek norėjau pasakyti ačiū. E Dėkoju, ponė Bauer. Štai ir baigėme visą šios dienos darbo atvarkę. Rytoj pradėsime savo posėdį 9 valandą. Prašau atsinešti savo balsavimo korteles, nes nuo pat posėdžio pradžios iš karto pradėsime balsuoti. Taigi iki rytojaus. Uh, vai começar agora uh, <laughs> a reunião de coordenadores. Porta... Nepabėkite, dabar vyks koordinatorių posėdis.